Teisės reikalų komitetui. Pone Renate Weber paliko EPP frakciją ir nuo lapkričio 17 dienos prisijungė prie ALDE frakcijos. Taip pat esu gavęs neprisijungusių parlamento narių prašymus e, skirti juos į atitinkamus parlamento komitetus. E, šios e, sesijos protokole atsispindės visos pavardės, visi siūlymai ir jeigu niekas